ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején fogják jóváhagyni. Posėdžio protokolą pateiksime parlamentui per kitą posėdį tvirtinimui ir jeigu nėra prieštaravimų, tai pasiūlymai dėl rezoliucijų bus perduoti tiems asmenėms ir organizacijoms, kam, kurioms jie yra skirti ir posėdis baigtas.